Ladies and gentlemen, good morning. Labas rytas, ponios ir ponai. Iš karto pradėkime balsavimą. Kolega Lustig Grandes prašo žodžio. Gracias, señor presidente. Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimėlis, tačiau mano manimu labai svarbus. Mes esame užsienio reikalų komitetas ir manyčiau, kaip delegacijos vadovas turėčiau pasakyti, kad ya en, en una tragedia realmente. Andų valstybėse vyksta labai sudėtingi dalykai, Ekvadoras yra mūsų drauginga valstybė, mes esame pasirašę ir sutartį su Ekvadoru ir todėl, manyčiau, būtų labai gerai, jeigu jūs mūsų vardu pasisakytumėte apie šią šalį ištikusią katastrofą. Ir žinoma, frakcijos, ko gero, pritartų jums. Ačiū. Tai yra savai mes suprantamas dalykas Savaime suprantama, kad mes turime pareikšti solidarumą su žmonėmis, su šeimomis, kadangi žuvusiųjų yra labai daug ir jų skaičius didėja. Ir mes matome, kad mūsų motina gamta yra daug galingesnė už mus žmonės. Situacija iš tiesų dramatiška. Atrodo, kad e, Europoje Graikija tokie dalykai net neįmanomi, o Italijoje, Graikijoje taipogi panašių dalykų per pasosius dešimt metų taip pat pasitaikė. Norėčiau paprašyti jūs atsistoti ir pagerbti tylos minutę aukas.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 So, meine Damen und Herren. Taigi, ponios ir ponai, pradedame balsavimą. Pirmiausia, dėl Filipinų yra trys dokumentai. Pirmas dalykas yra pritarimo sutarčiai klausimas, pranešėjas neturi ką pridurti. Taigi elektroninis balsavimas prasideda. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigime. 52 už, 3 prieš, 5 susilaikė. Antrasis balsavimas balsuosime dėl tarybos sprendimo. Taigi, specialus balsavimas dėl Kroatijos dokumentų. Balsuojame. Baigiame. 52 už, 6 susilaiko, 2 prieš priimta. Dabar pranešimas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. mes pabandėme atsižvelgti į nuomonės ir pasiūlymus dėl žmogaus teisų apsaugos. Iš tikrųjų, mes negalėjome atsižvelgti į viską, kad nenukentėtų mūsų pranešimo koncepcija. Tačiau turinio požiūriu mes atsižvelgėme į visus pasiūlymus bei pageidavimus. Tai norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pasiūlymus būtume juos taip pat įtraukę, tačiau nenorėjome, kad šitas pranešimas taptų per daug detalus. Dabar balsuoksime. Nėra vertimo į ispanų kalbą. E, iš tikrųjų, balsuojant dėl Filipinų klausimo, vertimas į ispanų kalbą buvo tikrai neišvengiamas. 37 už prieš susilaiko atmesta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko atmesta. 40 už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko atmesta. 42 priimta. 44 už prieš susilaiko atmesta atmesta. 45 už, prieš, susilaiko atmesta. 46 už, prieš, susilaiko priimta. 47 už, prieš, susilaiko priimta. 48 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš susilaiko priimtas. 56 už, prieš susilaiko atmestas. 57 už, prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš susilaiko priimta. 68 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko priimta. 74 už, prieš, susilaiko atmesta. 78 už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 86 už, prieš, susilaiko priimta. 87 už, prieš, susilaiko priimta. 88 už, prieš, susilaiko priimta. 11 už, už A bloką, už, prieš, susilaiko priimta. 14 ačiū Georgio už, prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 18 už, prieš susilaiko atmesta. 19 už, prieš susilaiko 19 už prieš Balsuokime kortelėmis. Ne, aišku, atrodo, kad priimta, bet vis dėlto. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme. 34 4 už, 20 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko atmesta. 22 už, prieš, suslaiga atmesta. 33 už, prieš, suslaiko atmesta. 24 už, prieš, suslaiko priimta. 25 už, prieš, suslaiko priimta. 26 už, prieš, suslaiko priimta. 27 už, prieš, suslaiko priimta. 28 už, prieš, suslaiko priimta. 29 už prieš laiko priimta. Per daug Bitikovo pakeitimo siūlymų. 30 už prieš 30 kortelėmis. Ar galima balsuoti už visus Bitikovo ir Lochbylio pasiūlymus nuo 24 iki 33? Ar norite įtraukti Hači Geodžio? Tada nuo 30 iki 36. Kas už? Dėl 29 balsavome. Visi supras, sutiko, o dabar niekas nebesutinka. Balsuosim dabar atskirai. 30 už, prieš. Balsuokime dėl 30 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 31 už prieš atmestą. 32 už prieš susilaiko atmestą. 33 už prieš susilaiko atmestą. 34 už prieš susilaiko atmestą. 35 už prieš susilaiko balsuojame. Kažkoks rodo engage, tik tai vokiečių kanalas, gal aš vokiečių kanalą verčiau. Baigėme. Atmesta 28.36. 36 už, prieš, susilaiko <clears throat> ta pati dauguma atmesta. Pirmas, antras, trečias pranešėjo. Betinė ir Kučiuknart. Visi tie patys. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Ketvirtas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas, šeštas, septintas. Kas už? Kas prieš? susilaiko primta. Aštuntas už, prieš, susilaiko primta. Devintas už, prieš, susilaiko primta. Dešimtas už, prieš, susilaiko primta. Balsavimas elektroniškai už visą tekstą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 Sveikiname pranešėją. Äh, Dabar balsuosime dėl pranešimo. Tiksliau, pirmiau pradėsime nuo pono Vanordino pranešimo nes ponas Zdrajevskis to paprašė, o ponas Van Ordinas yra pasirengęs tam, kad dėl jo pranešimo būtų anksčiau balsuojama nenumatyta, ar pranešėjas turėtų kokiu nors komentaru. Ačiū pirmininkė. Posėdžiai su šešėliniais pranešėjais vyko labai sklandžiai ir e, po to liktai, iš pradžių dėl visko susitarėme, po to liktai tas susitarimas buvo atšauktas, tačiau aš tikiuosi, kad kolegos laikysis mano rekomendacijų, kaip balsuoti. Dėvė, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 63 kas už, prieš susilaiko pritarta. 64 kas už, prieš susilaiko pritarta. 65 kas už, prieš susilaiko pritarta. 67 kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 75 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 76, kas už, prieš susilaiko pritarta, 77 už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 96 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 87. Ne, pirmininkas pasitaiso 85. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 85. Balsuoti baigiame atmesta 29 balsavus už, 35 prieš, 87 kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 95 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas antras pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas trečias, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas penktas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 106, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 107, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 108 už prieš susilaiko. 108 dar kartą, kas už? Prieš pritarta. Balsuoti baigiame. 38 už 28 prieš pritartą. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 114 pakeitimas, kas už, prieš, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 119, kas už, prieš susilaiką pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 14 kas už prieš susilaiko pritarta. 9 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 20 pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 32 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl paskutinio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta 39 balsavus už, 27 prieš. 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 38 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 39 kas už prieš susilaiko pritarta. 41 kas už prieš susilaiko pritarta. 43, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 18 kompromisas, kas už, prieš, <laughs> susilaiko pritarta pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. I get a grappa for that. Reikėtų pavaišinti mane stiklų grapus už šį pasitikrinimą. Balsuoti baigiame. Dabar aš jūs vaišinsiu grapą. Antrasis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta, penktasis kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis kas už, prieš susilaiko pritarta, septintasis kas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kas už, prieš susilaiko pritarta, devintasis kas už, prieš susilaiko pritarta. Elektroninis balsavimas dėl dokumentų su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. 58 už 6 prieš 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją, manau, kad tai buvo pirmas pakeitimas, kuriam daugiau, pranešimas, kuriam daugiau pakeitimų buvo pateikta e, konsultuojamosiose dalise ir įtraukose nei kitur. Panskūzė. Ačiū. Guengel frakcija jau užregistravo užsienio komiteto sekretariate mažumos pranešimo projektą. Ačiū už šią informaciją. Sako pirmininkas. Tebūnie. Europos saugumo ir gynybos pajėgumai kosmose dabar. Ar pranešėjas nori tarti žodį? Ne. Tuomet pradėsime nuo balsavimo. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 62 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 69 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 71 kas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kur tas penktasis kompromisas. Čia kas prieš susilaiko pritarta. 85 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 92 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 93 kas už, prieš susilaiko pritarta. 101 kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, šimtas penktasis kas už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 115, kas už, prieš susilaiko pritarta, devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 124, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 135 pakeitimas, kas už prieš. Ar socialistai dar dalyvauja balsavime? O kaip jūs balsavote? Gerai. 135. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Tikrinamės. Balsuoti baigiame. 32 už 34 prieš atmestą. 136 kas už prieš susilaiko. Atmestas 137 už prieš susilaiko atmestą. 11 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 138 kas už prieš susilaiko pritarta. Ant 12 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 149 pakeitimas, kas už prieš susilaiko tikrinamies. Manau, kad pritarta. Trisdešimt šeši už dvidešimt devyni prieš pritartą. Tryliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 159 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt už dvidešimt prieš pritarta. 166 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmesta 168, kas už prieš susilaiko. Atmesta 167 už prieš susilaiko pritarta. 169 kas už prieš susilaiko pritarta. 170 kas už prieš susilaiko. Dar kartą 170 už prieš pritarta. 171, kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 183 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 184 už prieš susilaiko pritarta, 17 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 190, kas už prieš susilaiko pritarta. 191, kas už prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 197, kas už prieš susilaiko atmesta arba pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 23 už 38 prieš atmestą. Nenorėjau dar mokėti už vieną stiklą grapos 100. E, pritarta. tikrinamės tiksliau. Baigime balsuoti 309 už 26 prieš pritartą. 200 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 190, kas už, 39 už prieš susilaiko <clears throat> pritarta. 19 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 23 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Manau, kad pritarta. Ist ne. Mit 31 zu 35. Ne, 31 už 35 prieš atmesta. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 31 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 30, kas už, prieš susilaiko pritarta. Gal kas nors galėtų atnešti kavos socialistų frakcijos balsuotojams? Arba grapos kokį, dėl kokio dabar balsavome, dėl 32, dabar dėl 32. Kas už prieš susilaiko? Pritarta. 22 kompromisas, kas už prieš susilaiko, pritarta. 36 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 23 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. 42 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko pritarta. 43 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 24 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 47 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 25 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 53 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 54 už, prieš susilaiko atmesta. 55 kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. 24 už 42 prieš atmestą. Antras ir trečias kartu. Kas už prieš susilaiko atmestą. Ketvirtasis kas už prieš pasitikrinkime. Apšilas geschlossen. 9. Balsuoti baigime 29 už 38 prieš atmestą, penktasis kas už, prieš susilaiko atmestą, šeštasis kas už, prieš susilaiko pritartas, septintasis kas už, prieš susilaiko atmestą elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsuoti baigiame. 42 už 15 prieš 10 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ponas Kūzo prašo žodžio. Eh, e. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu tik tai pasakyti, kad GUE frakcija eh, vėlgi pateikė pranešimą, kuris buvo įteiktas sekretoriatui. Ačiū. Tai būnė taip. Kovo čia pranešimas. 71 jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesija. Ar pranešėjas turi ką pridurti, jeigu ne, iš karto balsuojame 36 už. Aš turiu kai ką pasakyti. Yeah. Yes, like that... Norėčiau tik tai štai ką pasakyti. E, atsijėmiau 109 pakeitimo antrą dalį. Tiesiog norėjau aiškiai tą pasakyti. Ačiū. 36. Wer ist dafür? 36. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 190. Pirmoji dalis. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 81. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 86 už prieš susilaiko priimta. 90 už prieš susilaiko atmesta. 91 už. Aštuoniasdešimt septintas už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Keturiasdešimt keturi už dvidešimt prieš. 168 už, prieš, susilaiko atmesta. 89 už, prieš, susilaiko priimta. 91 už, prieš, susilaiko priimta. 92 už, prieš, susilaiko atmesta. 93 už prieš susilaiko priimta. 94 už prieš susilaiko priimta. 95 už prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už prieš susilaiko priimta. imk akmenį ir mes kitą ekraną. Devintas kompromisas už. Šimtasis už. Kas už? Prieš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 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 131 už, prieš, susilaiko atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 180 pakeitimas. Dviem dalimis. Už antrąją dalį balsuojame tik tai, kas už, kas prieš, atmestam. Balsuokime kortelėmis. Baigiame. 28 prieš. 38 prieš. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 147 už, prieš, susilaiko, priimta. 148 už prieš susilaiko atmesta. 166 už prieš susilaiko priimta. Atmesta. 186 už prieš susilaiko kortelėmis. Baigiame. 35 už, 31 prieš. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 171 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 173 už, prieš, susilaiko atmesta. 174. Dėvė pakeitimas. Dėvė 12. Kas už? Kas prieš? Susaiko balsuojama kortelėmis dėl dėvė 12. Baigiame. 35 už 31 prieš. 174. Priimta. 178 už prieš susilaiko atmesta. Socialistai ne, ne vienas nebalsavote. Draugas draugu, tačiau vis dėlto balsuoti reikia aktyviai. 108. Kas už?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 pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Sulaiko priimta. 161. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 182. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 183. Kas už? Kas prieš? 183 balsuojami kortelėmis. Baigime. 36 už 29 prieš. 22 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 215 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas laiko, balsuojame kortelėmis. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 35 už, 30 prieš, 217 už, prieš, susilaiko atmesta. Tiesiog jeigu nedalyvaus socialistai balsavime, sakysiu, kad rezultatas yra toks ir kitoks ir viskas. Tik vienas kitas balsuoja iš socialistų frakcijos. Vienas kitas. kolega Hovet. Nurodykite frakciją dalyvauti rinkimuose. Balsavime. Kas už, kas prieš, slaiko balsavimo kortelę. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigime. Atmesta 37 balsais prieš, 200 už, prieš, susilaiko atmesta. 201 už, prieš, susilaiko atmesta. 206 už, prieš, susilaiko atmesta. 210 už, prieš, susilaiko atmesta. 211 už, prieš, kortelėmis. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. Trisdešimt du už, trisdešimt trys prieš. Atmesta. 214 dafür. 214 už. Prieš. Susilaiko. 214 už. Atsiprašau, 212. 212 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 214 už, prieš, susilaiko, priimta. 216 už, prieš, susilaiko, kortelėmis balsuokime. Apšimas išlausim. Baigiame. 35 už priimta, 218 už prieš, laiko atmesta, 219 už prieš, tas laiko atmesta priimta. 220 su žodžiu pakeitimu, kas už, kas prieš priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko atmesta. 23 už. 21. 21 už prieš susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko atmesta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. 24 už, prie 23. 23 balsuojame kortelėmis. Kas paprašė balsavimo? Kas tas?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 25 už. We were voting 23, so now we vote 24. We are now in I asked that before. Yeah. 24 in favor. 24 už. Prieš. Vis laiko priimta. 25 už. Prieš. Susilaiko priimta. 26 už. Prieš susilaiko priimta. 27 už. Prieš susilaiko atmesta. 28 už prieš susilaiko atmesta. 29 už prieš susilaiko priimta. 30 už prieš susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko atmesta. 31 už prieš 31 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 32 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 34 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 35 už. Prieš. Priimta. Pirmasis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antrasis už. Prieš susilaiko priimta. Trečiasis už. Prieš susilaiko priimta. Ketvirtas penktas už. Prieš susilaiko atmesta. Šeštasis už. Prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis už. Prieš. Priimta. Devintasis už. Prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už. Prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už. Prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už. Prieš susilaiko priimta. Tryliktas už. Prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas elektroniškai. Abschluss geschlossen mit 49. Baigėme balsuoti. 49 už, 11 prieš. Norėčiau pastebėti. Mūsų komitete visada pavyksta susitarti dėl visų iš esmės pranešimų priešingai negu kitose komitetuose. O tai reiškia, kad pranešėjai, šiandien pranešėjai, koordinatoriai puikiai sutarė. Manau, Tai labai geras ženklas, kad mes savo poziciją parlamente tiesiog suformuluojame didžiąją daugumą. keturioliktų dvidešimtųjų metų finansinės programos peržiūros klausimas ir parlamento nuomonė šio klausimu. Biudžeto komitetas, pagrindinis komitetas, mūsų komiteto pranešėja yra Nina Džil. Iš karto suteikiu žodį kolegijai. Ačiū pirmininkė, kolegos. Dabartinėmis sąlygomis matom, kad užsienio politikos svarba didėja, kadangi krizių labai daug. Ir todėl labai gerai parengti tvirtą nuomonę skirtą daugiametį finansavimo programai. Aš jau buvau susitikusi su šešėliniais pranešėjais, pasikeitėm nuomonėmis. E, balandžio 7 sulaukiau pirmųjų tiesiog e, indėlių kartu su komisijos tarnybų atstovais e, buvau susitikusi ir labai trumpai svarbiausi dalykai. Taip, dabar ketvirta antraštinė dalis skirta išorės veiksmams. Pirmininkė. Gal galėtume vis dėlto, būtų gerai, kad e, sutelktume dėmesį į tai, ką aš sakau, kad tiesiog pokalbius atidėtumėt ar nukeltumėt vėliau nes čia iš tikrųjų <laughs> pinigai tik tai turi didelę reikšmę. Taip, ketvirta antraštinė dalis - išorės veiksmai. Tai čia iš tikrųjų kalbam apie sritį, kurioje yra didžiulė krizė ir labai daug poreikių. Kaimininės šalis susiduria su daugybė problemų. E, turim galvoj problemas Ukrainoje, Sirijoje, Libane ir tos problemos labai greitai neišnyks. Ir dėl to, aišku, yra migracija, pabėgėlių krizė. Per pastaruosius mėnesius po to, kai jau pradėjo galioti dabartinė daugiametė finansinė programa, tai vėlgi atsirado daugybė įvairių e, problemų ir nelaimių. Bet e, nereikėtų pamiršti savo politinių prioritetų kai balsavom dėl dabartinio biudžeto, mes buvom sutelkę dėmesį e, į vystimas ir neturėtume, aišku, pamiršti Afrikos besivystančio pasaulio valstybių bet kartu mes apkarpėm e, politikos tas rytis, kurios susijusios su mm, migracija, pabėgėliais. Tad labai svarbu vis dėlto mm, atsakyti į e, ilgalaikius tam tikrus išbandymus. Ir mūsų komitetas e, prisėmė aiškius įsipareigojimus būtent dėl daugiam tvarių vystimosi tikslų pasiekimo. Uh, Ir čia nuomonėje, nuomonės projekte aš raginu e, pakeisti ketvirtą antraštinę dalį, numatant tinkamus mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimus, kad tikrai galėtume pasiekti to, ko užsibrėžę. Ir kartu e, turėtume užtikrinti, kad humanitarinis atsakas e, eitų kojo kojon su vystomąją pagalbą. Uh, Ir dabar paskutinės tos krizės e, aiškiai parodė, kad, reikėtų, kad dabartiniai lankstumo mechanizmai numatyti daugiametį e, programavimo programoje nėra pakankami. Tikrai tinkamo atsako e, negalima pasiekti, nes tas lankstumo mechanizmas, kaip jau rodo pastarųjų mėnesių patirtis, visiškai panaudotas. O komisija E, ėmėsi, priėmė nemažai ad hoc priemonių, tokių kaip patikos fondas Sirijai, Afrikai, Centrinė Afrikos Respublikai ir pabėgėlių rėmimo priemonę komisija e, priėmė Turkijai skirtą. Šiaip lėšų perkelimas e, iš tikrųjų nėra problemiškas, bet e, kita vertus aš norėčiau, kad e, parlamentas galėtų šiaip jau irgi daryti įtaką dėl tokių ir panašių priemonių, nes mes iš tikrųjų turim užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą. O iš esmės, manyčiau, peržiūrint dabartinę daugiametę programavimo programą, mes turėtume reikalauti reformuoti lankstumo mechanizmą, numatyti e, tokią nuolatinę sistemą, pagal kurią būtų galima mobilizuoti papildomų lėšų, kai tokių lėšų prireiktų. Be to, manyčiau, reikėtų numatyti skubos e, finansavimo priemonę atsakant į konkrečią situaciją. Tam reikia numatyti atskirą tam tikrą priemonę, e, tiesiog e, kuri būtų greta daugiametės finansavimo programos. Ir dabar lėšų perkelimas ta, iš vienos antraštinės dalies į kitą uh, tai iš tikrųjų padė, padėtų mums geriau atsakyti išbandy, tenkančius išbandymus. Dabar kol kas toks lėšų perkelimas neįmanomas. Tad vėlgi tai turėtų būti daroma tuo pat metu, kai mes kartu siekiam užtikrinti geresnį veiksmų dėrėjimą tarpusavio, geresnį veiksmų koordinavimą ir čia iš tikrųjų ateityje mums reikia geriau koordinuoti veiksmus. Dabar, kaip jau sakiau, buvau susitikusi su šešėliniais pranešėjais, komisija ir būtent e, apie tai mes daugiausia ir kalbėjomės. E, būtent mes tiesiog uh, tiesiog e, svarstėm, ką iš tų pasiūlymų būtų galima įtraukti į nuomonę. Nuomonė turi būti glausta. Aišku, aš įsivaizduoju, kad e, kolegos dar pateiks pakeitimų e, ir aš kartu laukiu būtent jūsų pasiūlymų, kolegos, ką būtų galima įtraukti į šią nuomonę skirtą uh, E, finansinės programos peržiūrai. Ačiū. Manau, kad e, užsienio reikalų komitetas e, atliekančią peržiūrą turėtų tarti svarų balsą, nes rengiant programą nuo 14 iki 20 metų užsienio politikos srityje mes galėjome tam tikrą žodį tarti, nubrėžiant svarbiausias kryptis, tačiau finansavimas buvo daugelis sektorių sumažintas ir jau šiandien tų lėšų pradeda trūkti. Mes finansuojame projektus, imdami lėšas iš busimų metų ir kažkada tie pinigai pasibaigs, todėl dėl šios priežasties manau, kad reikėtų padidinti finansavimą e, ketvirtai išlaidų kategorijai, siekiant e, įvykdyti tarptautiniu mastu prisijimtus įsipareigojimus ir atsižvelgiant į procesus, kurie vyko per pastaruosius metus dviejus, taip pat e, sprendžiant e, pietų kaiminystės politikos, rytų kaiminystės politikos klausimus bei pabėgėlių, su pabėgėlių srautai susijusias problemas. Todėl manau, ponė pranešėja, kad čia mes turėtume laikytis drąsesnės pozicijos, siekdami šį klausimą aiškiai išspręsti. Ponai Priedai dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Mano kolega Donžon ir mūsų frakcijos pranešimas paprašė manęs e, pateikti past, jų pastabas norėčiau ir padėkoti pirmiausia poniai Ninai Gil už nuveiktą darbą. Taip dabar iš tikrųjų mūsų frakcijai labai svarbu, e, vėlgi e, ši, labai svarbi šita e, peržiūra tam, kad būtų galima numatyti tinkamų lėšų ir Donžanas pritarė pranešėjos nuomoniai ypač kad reikėtų padidinti ketvirtos išlaidų kategorijos e, lėšas, nes dabartinės lėšos iš tikrųjų nedera su mūsų įsipareigojimais, nes pabėgėliai, migrantai yra didžiausias dabar mums tenkantis išbandymas kartu. E, sakoma, kad reikia e, tiesiog pakoreguoti lankstumo mechanizmą, numatyti didesnį skaidrumą. Toliau mūsų frakcijai svarbus tas biudžetas orientuotas į rezultatus, performance-based budget. Ir čia, čia iš tikrųjų e, e, biudžeto komitetas turėtų e, tarti žodį. Tad ponas Donžanas dirb su pranešėja dėl ES saugumo ir kartu dėl geresnio, veiksmingesnio turimų biudžeto lėšų panaudojimo. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Lijepa, predsjedniče Brok, evo kao i zamjenski član odbora za... Plenkovič, ačiū ponė pirmininkė. Aš e, e, kaip e, biudžeto kartu komiteto narys, norėčiau pasidalyti irgi tam tikrom mintim su pranešėja. Pirmiausia, nepamirškim, kad būtent parlamentas reikalavo peržiūrėti dar iki šių metų pabaigos daugiametę finansavimo programą. Tačiau, kai mes apie tai kalbėjom, mes e, dar nesusidūrėm su dabartinė e, ekonominė situacija ir kartu dar nebuvo e, tų tarptautinių iššūkių. E, dėl, dėl to dabar jau daromas spaudimas biudžetui. Be to, nepamirškim, kad dabartinė daugiametė finansavimo programa 17-20 e, metų laikotarpiu jos lėšos mažesnės negu kad buvo pirminis projektas ir kad tą programą reikia pakoreguoti tam, kad tikrai mūsų politika, mūsų vertybės tarpusavį dėrėtų, kad mes galėtume tinkamai atsakyti į krizę. Todėl e, tikiuosi komisijos pasiūlyme bus numatyta konkrečių priemonių, kaip būtų galima pasiekti svarbiausių tikslų, būtent ūkio augimo, e, užtikrinti investicijas. Ir manyčiau, čia nereikėtų pasitenkinti vien tik tai paprastą peržiūrą dabartinės programos. Dėl kelių priežasčių mes turėtume e, sustiprinti e, e, dabartinių, dabartinės programos tam tikras priemonės, ypač turiu galvoje trečią, ketvirtą išlaidų kategorijas, atsižvelgiant į pabėgėlių krizę Mes neturim daug manevravimo laisvės, turiu galvoje tas aukšt, viršutinės ribas, komisija turi pateikti išradingų pasiūlymų. Ir kartu mes turėtume išlaikytis biudžeto vien, vientisumo mm, principo, e, turiu galvoj patikos fondus Sirijai, Afrikai, Centrinė Afrikos Respublikai ir pabėgėlių rėmimo priemoniai Turkijai. Ir šiuo požiūriu uh, pritariu uh, ponui Briedai ir Donžonui, kad čia reikia numatyti geresnį lankstumą. Nes dabartinė jau trunkanti krizė aiškiai sako, kad mes turėtume turėti pakankamų priemonių, biudžeto priemonių, kad galėtume atsakyti skubiai į tokią padėtį. Ir todėl tikrai sveikinu uh, dialogą, kurį pranešėja palaiko su komisija. Ir tikiuosi, kad taip e, pavyks mums padė, tiesiog e, padidinti lėšas skirtas išorės veiksmams, atsižvelgiant į tą globalę mūsų strategiją, jos poreikius. Ir e, iš tikrųjų mūsų vaidmuo kaip pasaulinio partnerio bus sustiprinta. Labai ačiū, ponė, ponė Gil. Ačiū pirmininkė. Jūs iš tikrųjų pasakėt tai, ką aš pati sakiau pradžioje. Taip, iš tikrųjų buvo apkarpytos biudžeto lėšus, palygint su tuo, ką komisija buvo pirma pateikusi, turiu galvoj ketvirtą išlaidų kategoriją ir tuo tarpu daug, daugiau poreikių atsirado. Tad turbūt visi sutinkam, e, kad mums reikia būti veiksmingesniems, reikia nustatinėti prioritetus, nes iš tikrųjų dabartiniam lėšom mes nepa, tiesiog ne, ne, neįgyvendinsim savo įsipareigojimų. Turiu galvoje vystomosios e, politikos tikslus, kuri yra labai svarbi mūsų komitetui. Ponas Prieda minėjo e, biudžetą orientuotą į rezultatus. E, tai yra Tai būtent tas ir tie klausimai, kuriuos dabar nagrinėja ir nagrinės biudžeto komitetas, manyčiau, mes turėtume kartu spręsti saugumo klausimus, nes mes turim užtikrinti saugumą kartu ir kaimininėse šalyse. Maničiau, mūsų problema yra štai kokia, kad turimos priemonės mums nesuteikia pakankamai manevravimo laisvės, turiu galvoje ar lėšų perkelimą tarp išlaidų kategorijų, ar tiesiog numatant naujus, naujas priemonės. Ir todėl labai svarbu e, raginti komisiją būti kūrybing, kūrybiškesnė. Kūrybing, kad tikrai galėtume atsakyti į įvairiausius mums tenkančius išbandymus tokio suvaržyto biudžeto sąlygomis ir kartu numatyti didesnės e, lėšas. Todėl mes turėtume numatyti daugiau išlaidų, e, ketvirtai išlaidų kategorijai, nes priešingų atveju bus labai sunku atsakyti į naujas krizės, nes jau buvo uh, sakykime, ir naujų gamtos, tam tikrų nelaimių, e, kitų iššūkių, kurie mus ištiko per tą laiką, kai pradėjom peržiūrėti dabartinę programą. Ačiū. Thank you very much. I propose to change the dates. Ačiū. Siūlau pakeisti terminus, iki kurių galima pasiūlyti pakeitimus. Taigi, anks, ankstesnė būtų patikimo data ir balsavimas taip pat savaitė būtų ankstesnis. Labai svarbu, kad galėtume kuo greičiau pradėti darybą su biudžeto komitetu. Todėl aš siūlau, o kodėl nedaryti šitaip? Tiesiog, tiesiog mes užsima politiką, o ne administracinę veiklą. Yra dar keturias savaitės. Dabar balandžio 19. Porą dienų anksčiau reikėtų susitarti ir pateikti pakeitimus. Porą dienų anksčiau. Tada mes šiek tiek paskubintume tempą. O be to, tas pranešimas yra trumpas, tai yra nuomonė. Balsavimas gegužės 23, o komitete reikėtų pabandyti balsuoti gegužės 23-ąją. Ir tuomet pranešėjas turėtų tris savaitės dėrėtis su biudžeto komitetu. Tik tu. Sekretariatas man sakė, kad bus labai sudėtinga, būtų sudėtinga keisti datas. Aš įsivaizduoju, kad sekretariatas susidaro su to uždaviniu. Jeigu balsuojant nebus pateikti visi vertimai, visi kalbas, gali iškilti problemų. Tiesiog atkreipiu dėmesį tai. Tiesiog nenorėčiau, kad dėl to būtų atmestas mano nuomonės projektas, dėl to, kad nebus vertimai kai kurias kalbas. Tačiau kartais yra priežasčių verčiančių mus paskubėti. Taigi iki gegužės 23-osios. Mes turime keturias savaitės, daugiau negu keturias savaitės. Manyčiau, per tą laiką galima išspręsti visas problemas. Keturias savaitės nuo šiol. Paklauskite frakcijų šešėlinių pranešėjų, ar jie sutinka. Aš vadovaujusi administracijos nurodymais, o mes administraciją taip pat pasikalbėjom, tačiau manome visai kitaip. Aš vis dėlto prašau paklausti pranešėjų, e, šešėlinių pranešėjų, ką jie mano. EPP pritarė pirmininko pasiūlymui. Mes kalbėjome su generaliniu sekretoriumi ir jis pasakė, kad mes turime pabandyti. Hovitai. Aš norėčiau pasiūlyti, kodėl šešėliniai pranešėjai nepakalba su, pranešėjai nekalba su, su, su, su sekretoriatu, po to su šešėliniais pranešėjais ir po to susitarė. Kodėl mes nesusitarėme prieš tai? Šį rytą juk turime laiko. Toks būtų mano pasiūlymas. Tiesiog reikia suprasti, kad tai yra politinis klausimas ir ko gero reikėtų paspausti administraciją, kad ji paskubėtų. Negali būti, kad tokiai trumpai nuomonė išversti reikia keturių savaičių. Tiesiog negaliu suprasti. Mes turime spausti administraciją, kad ji tiesiog padėtų mums Čia turime suprasti, kad reikia paskubėti, kadangi biudžeto peržiūros klausimas yra vienas svarbiausių klausimų balsuojant prieš vasarą, kadangi tai gali turėti poveikio mūsų veiklai per likusius du, dviejus, dviejus su pusę metų parlamente. Taigi tai, ką mes aptarėme čia, nėra taip svarbu. Svarbu, kad mes kuo anksčiau galėtume pradėti diskusijas su biudžetu ir mes turime to pasiekti. Ir šiandien su sekretorietu dar kartą išsiaiškinsime. Aš dar nesuteikiau žodžio, bet dabar suteiksiu. nėra problemų keisti datą, jeigu visos frakcijos su tuo sutiks. Tik tai EPP šešėlinis pranešėjas yra čia ir jisai pasisakė, tačiau kitų frakcijų šešėlinių pranešėjų nuomonės mes neišgirdome. Mes pasakėme taip, komitetas nusprendžia dėl terminų, o ne šešėliniai pranešėjai. Aš tik norėjau pasakyti jums, kad reikia atsiklausti visų frakcijų atstovų, kurie dirba šiame komitete. Turėtumėte būti šiek tiek mandagesnis savo kolegų adresu. Aš pritariu jums, iš tikrųjų. Reikėtų paspartinti veiksmus. Kodėl jūs supratote, kodėl mes skubame paskubinti. Jeigu nepavyks, nepavyks. Kas neįmanoma, tas neįmanoma. Man problemų nekyla. Tačiau jeigu visi pritarė, tai man problemos nėra. Nenorėčiau turi, turėti problemų balsuojant. Dėkoju. Valero. I'm not the shadow for the Greens, but I just heard that we have also, there is a study ongoing Norėčiau priminti, kad dėl finansinių programų yra atliekamas tyrimas, studija, kuri pasirodys tik tai gegužės mėnesį, man atrodo, reikės atsižvelgti ir ją. Tai kitas klausimas. Vis dėlto reikėtų pasiteirauti Butikovo. Paprašyti, kad jisai kuo anksčiau parengtų savo pranešimą dėl biudžeto. Kadangi komisija elgėsi netinkamai, reikia paskubinti šį klausimą. 21 buvo tvarkės klausimas. Kas pranešėjas? Desanes. Sorry. You have the floor. Žodis jums. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Euh, sur cette... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo labai svarbiu klausimu, šiandieno išorės sienų sustiprinimas, tai mes e, vėlgi žinom, ką e, e, taryba nusprendė po Paryžiaus teroro išpolių ir todėl ir šiandien vėlgi teikiu nuomonę. E, dabar peržiūrima, būtent peržiūrimas Šengeno kodeksas, Šengeno sienų kontrolė ir e, tokiu būdu tikrai tai įgalins e, įtvirtinti nuodugnę, nuodugnes pat, patikras prie išorės sienų, atsižvelgiant į duomenų bazę. E, kartu, kurie apimtų ir ES piliečius, ir trečiųjų šalių piliečius. Dabar šiandien, aišku, keliamas klausimas, kodėl anksčiau tai to nebuvo e, imtasi, nes e, tai tikrai labai svarbu, tai labai aktualu, nes jeigu ES nori išlaikyti Šengeno erdvę, nori suteikti jai patikimumą, kartu užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, tai suprantama, ji turi užtikrinti veiksmingą asmenų patikrą ties išorės sienomis. Sienos, sienomis. Dabar e, čia šeši pakeitimai buvo pateikti pati ir aš vėlgi atsižvelgiau į mūsų kompetencijas teikdama pakeitimus kartu po vyks, vykusių diskusijų. Ir Ir labai, aišku, turėdama galvoj, kad ta, tas teisės aktas e, labai svarbus, svarbu, kad jis būtų greičiau priimtas. Taip, čia aišku, tekstas e, yra e, toks, kad atsižvelgiama į mūsų pagrindinės vertybės. Trečias pakeitimas. Čia kalbama apie visų ES piliečių, nesvarbu, ar jie gyvena Šengeno erdvėje ar ne, apie jų apsaugą, kad čia Toliau ketvirtas pakeitimas. Kalbama apie trečiųjų šalių piliečių duomenų automatinį automatišką patikrinimą, nes kol kas ta teksto vieta ne visai aiški. Penktas, šeštas pakeitimai čia e, numatomos išimtis iš tokios automatinės patikros e, tiesiog vėlgi nu, sprendžiant, kai, sakykime, tai yra galima numatyti išimtis. Ir čia tai yra tai, kas siūloma, siūloma kaip išimtis, ne kaip taisyklės, tiesiog atsižvelgiant į e, rizikos faktorių ir tiek, kiek pasiteisina tiesiog netlikti tų automatinių patikrinimų. Na ir dar turiu pasakyti, kad e, šiaip jau didžiosios pasaulio valstybės iš tikrųjų turi tokią veiksmingą kontrolę, patikrą ties išorės sienomis. Ir mes irgi tokią turėtume. Bet aišku, tai, kas čia siūloma, iš tikrųjų turėtų geriau dėrėti su kitais pasiūlymais, pagal kuriuos e, numatoma geresnė kova su terorizmu, geresnė uh, piliečių apsauga, e, čia turiu galvoje visus tuos pasiūlymus, kurie pasirodė pastaruoju metu, e, tokie klausimai kaip užsienio kovotojų klausimas, kiti dalykai, visa tai e, dera su mūsų tiesiog poziciją ir mes iš tikrųjų neturėtume kaišiuoti pagalių į ratus šiam teisės aktui. Labai svarbu, kad jis būtų kuo greičiau priimtas ir tikiuosi, kad parlamentas iš tikrųjų prisidės būtent prie to. Ačiū, ponė. Dabar mūsų frakcijos vardu. Tai ponas Preda pristatys nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Ir čia kalbama apie ES e, vidaus saugumo e, pagerinimą e, kartu išlaikant laisvą asmenų judėjimą, kalbame apie išorės sienų geresnę apsaugą, pasienio kontrolės sistematizavimą, Nes Šengeno susitarimas tai ne vien tik tai e, šiaip jau. Mm, Tad e, čia iš tikrųjų dabar nuomonės projekte visą tai atsispindi. Dabar kalbama apie sistemingą patikrą E, asmenų iš, e, ne tik įvažiuojančių, bet ir išvykstančių iš ES teritorijos e, remiantis duomenų bazėmis. Toliau sisteminga trečiųjų šalių piliečių patikra, kai jie įvyksta, išvyksta iš ES ir toliau e, numatomos išimtis tam tikros, tam, kad tikrai nebūtų galima tiesiog ne, ne, kad nereikėtų mm, apsunkinti mm, įvažiavimo ir išvažiavimo iš ES. Ir mes iš tikrųjų sutinkam su tuo, kad e, tas tekstas, e, tas dokumentas įsigaliuotų kuo greičiau. Dija, kolega Picula, Tonina, izvolite. Ačiū, ponai Priedai, socialistų demokratų frakcijos vardu, ponas Picula dabar. Ačiū. Andrėjui. Vertinant šiandienis pranešėjas pateiktus pakeitimus, noriu pasakyti, kad Paryžiaus ir Bruselio teroristiniai išpoliai atkreipė dėmesį į trūkumus keičiantis duomenimis, užtikrinant išorės sienų saugumą, pakankamą kontrolės apimti. Jeigu būtų dabar tinkamai užtikrinamas keitimasis duomenimis ir dokumentais, tai žmonės galiau, tai ir toliau galėtų laisvai judėti per sienas, tačiau keičiantis duomenimis būtina taip pat įvertinti, ar tie duomenys tikrai kelia grėsmę vidaus saugumui. Keitimasis informacija užtikrintų didesnę sistemos vidaus sąveiką kas dabar yra neįmanoma, nes atskiros sistemos nėra suderintos tarpusavyje. Aš pageidaučiau, kad atitinkamos patikros ateitie būtų vykdomos sinchroniškai, tam reikia dėkti tam tikrų technikos naujovių arba reikia pasitelkti daugiau personalo ir ties išorės sienomis, e, nes dabar naudojama belaidė interneto technologija neleidžia pakankamai greitai keistis biometriniais duomenimis ir kaupti juos kompiuterinėse sistemose. Dėl sezoniškumo tai gali sukelti ir didesnių problemų. Anksčiau piliečių tapatybė būdavo tikrinama ne taip dažnai, taip pat ir duomenų bankų turima informacija nebuvo taip e, intensyviai lyginama, todėl komisija čia turi pasitelkti papildomas pastangas dabar ir aš nekantriai laukiu bendradarbiavimo su kolegomis. Labai ačiū. Taip, dabar pirmiausia, ar E, vėlgi, aš pirmiausia pradėsiu nuo pasienio kontrolės, sakykime, tarp Danijos ir Švedijos, tai yra apie kontrolę ES viduje, bet labai svarbu, kad e, kita vertus, atliekant patikras, e, kad būtų galima užtikrinti, gerbti žmogaus teisės ir, ir asmenų vis dėlto integrumą. Tad to nereikėtų pamiršti. Ir mes kaip tik ir gilinsimės į tai, kad mūsų sistema būtų tokia, patikros būtų tokios, kad jomis nebūtų pažeidžiamas asmenų integrumas ir užtikrinamos e, jų pagrindinių teisų laikymasis. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų pakeitimai, mano manimu, yra priimtini jiems reikėtų pritarti. Tačiau, mano manimu, svarbu suprasti, kad visa tai yra antrasis žingsnis. Labai svarbu užkirsti kelią nekontroliuojamam imigrantų srautui, kad jie neužplūstų Europos. Mes turime tą invaziją stabdyti. O tai reiškia, kad valstybės narės sustiprintų išorės sienas. O kai situacija vėl taps normali, mes galėsime grįžti prie įprastinos situacijos. Tiesiog mes nenorime pažeisti E, žmonių teisių, tiesiog mes e, tiesiog e, turime apsaugoti vaikus, moterus, pažeidžiamus asmenis, tačiau pirmiausia reikėtų sutvarkyti situaciją, o po to šios visus pakeitimus įdėkti. Tikuoju, petidėjas visi norėjusiai kalbėti, visi pasisakė, Pone Sarnes, norite ką nors pridurti galbūt? Džiugiuosi, pane pirmininkė, kad visi laikomės tos pačios pozicijos ir yra nuosekli, kadangi šis klausimas tikrai labai rūpi mūsų piliečiams, jeigu norime išgelbėti Šengeno zoną tai privalome užtikrinti veiksmingas sisteminės išorės sienos patikras. Taigi ši prielaida yra būtina tam, kad galėtume artimiausiu metu išsaugoti mūsų plėčių judėjimo laisvę Europos Sąjungos viduje. Tam būtina užtikrinti, kad išorės sienų kontrolė būtų veiksminga tiek asmenų, tiek domenų, tiek informacijos kontrolė. Noriu padėkoti visiems šiems pranešėjams ir kitiems kalbėtojams. Kitas klausimas, kuris lieka, yra susijęs su migracijos politika, su prieglopšio suteikimo politika. Šie klausimai taip pat yra labai sudėtingi, tačiau pirmiausiai turime sustiprinti išorės sienų apsaugą. Taigi dar kartą noriu visiems padėkoti už tokią vieningą poziciją tokiu svarbiu klausimu. Merci beaucoup, nous sommes tous. Kas ačiū. Visi suvokiame, kad ši tema yra ypatingai svarbi ir rūpi mūsų piliečiams, tam, kad būtų užtikrinta išorės sienų apsauga ir toliau galėtų veikti Šengeno sistema. Taigi manau, kad kolegos dirbantis Libė komitete atsižvelgs į visas nuomonės, taip pat ir į užsienio reikalų komiteto patvirtintą poziciją turime nepamiršti, kad pakeitimų teikimo terminas šiai nuomonėje baigėsi balandžio 28 dieną. Mūsų komitete balsuojama bus e, gegužės 24 dieną pagal dabartinį tvarkarštį, taigi dar kolegos turi maždaug 10 dienų, kad galėtų papildyti ponios desarnės nuomonės projektą. Taigi Baigiame 21 klausimo svarstymą. Man sekretariato atstovai sako, kad kitas darbo tvarkės klausimas yra keitimasis informacija apie ES ir Indijos aukščiausio lygio susitikimą. Negalime dabar pradėti šio klausimo svarstyti, kadangi ponas Vygantas įvietė Vykdantisis direktorius netvyko, galbūt ponas Prėda norėtų kažką pasakyti. Aš tik tai noriu komiteto nariams, kurie dar dalyvauja posėdėje, šeši dar maždaug liko, noriu pasakyti, jie patys geriausi, tačiau vis tiek yra tik šeši. Mm-hmm. Deja, už nedalyvavimą posėdėje sankcijos netaikomas, sako pirmininkas, taigi siūlau dabar eiti išgerti kavos ir vėl sugrįžti į salę 15 minučių po 11. Ačiū.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 Ladies and gentlemen, because of this. Ponios ir ponai, dėl įvykusio nesusipratimo kai kurie kolegos jau išėjo iš salės, nežinau, ar dar sugrįž. Tad pažiūrėsim. norėčiau Jums oficialiai pranešti, kad e, kad tėvai Jūnas dabar yra pakeliu į Berliną, kad galėtų gauti tam <clears throat> tikrų sveikatos priežiūros paslaugų ir kartu su komisija bendromis pastangomis ir EIVT mes sugebėjome to pasiekti po keliarių metų darbo, kad e, būtų galima apmokėti gydimo išlaidas. E, Eva Jūnas e, už tai sudėkingas, taigi dabar svarstysime kitą darbo tvarkės klausimą ir be didelių įžangų norėčiau pristatyti e, ir suteikti žodį tiksliau vykdomajam direktoriui Eivėti Vygandui. Prašau. Labai ačiū, pana pirmininkė. For, uh, Eastern Partnership and Russia, I'm of course very Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, e, jūs pranešėt gerą žinę mes dirbom su kolega Jūnus jau kurį laiką e, Azerbaidžiano atveju, bet dabar mane paskyrė Azijos ir Ramio vandenino regiono e, šalių direktoriumi ir man labai malonu Jums pateikti e, žinių apie paskutinį ES Indijos aukščiausio lygio sustikimą, 13 sustikimą, paskutinis buvo 2012 metais. Ir tai, kad jūs mane pasikvietėte į komitetą, tai rodo, kaip jums rūpia ES ir Indijos ryšiai. Ir aišku, Europos parlamento e, delegacija daug turi, e, daug dirba su Indija, palaiko ryšius ir apskritai parlamentas. Šis aukščiausio lygio sustikimas įvyko tiesiog praeis keli, keli, kelioms dienoms po baisiųjų teroro išpolių Briuselyje. Ir vėlgi abi pusės per sustikimą, kita vertus, kalbėjo apie tai ir kar, kartu žino, ką reiškia tie ryšiai. Buvo tikrai labai konstruktyvus, geras sustikimas, abi pusės pareiškė tvirtą politinę valią įvairiais e, tam tikrais e, klausimais. Ir jau pasiekta keletas rezultatų, aš kai kuriuos paminėsiu. Bet kita vertus, aukščiausio lygio susitikimas buvo ne visai įprastas, nes e, dalyvavo ne vien tik tai komisijos pirmininkas Junkeris, bet ir Indijos e, ministras pirmininkas Narenda Mūdi, e, Europos investicijų banko pirmininkas ir Europos parlamento pirmininkas. Kartu Indijos delegacijoje buvo prekybos ministras buvo priimtas trumpas pareiškimas, kur kalbama apie apie tai, kad daugelis ryčių bus glaudinamas bendradarbiavimas, kad mes norim, kad norim e, vėlgi tiesiog e, dirbti, dirbti tomis kryptimis e, ir pagal įsipareigojimus, kuriuos priemi naujoji, sakykime, Indijos vyriausybė, įvairiose srityse. Ir mes kalbėjom apie ūkio, tai yra e, apie dalykus, kurie prisidėtų prie ūkio augimų, e, investicijų e, didėjimo. Kartu kalbėjom apie konkrečius veiksmus, E, pagal 2020 metų vadinamąjį planą, kuriame numatyta konkrečių iniciatyvų. Ir čia mūsų savotiškos gairės per ateinančius penkerius metus. Ir čia svarbiausias dalykas yra štai koks. Mes abi pusės įsipareigoja konkrečiai įgyvendinti tame plane numatytus konkrečius veiksmus. Kartu E, kartu bendrame pareiškime kalbam apie bendrą kovą su terorizmu. Ir noriu priminti, kad per Briuselio teroro išpolius e, žuvo Indijos pilietis ir be to buvo pasirašyta bendra darbo atvarkė dėl, dėl judumo ir migracijos, e, pabėgėlių krizės kartu kalbama apie vizų režimo panaikinimą diplomatinių pasų turėtojams, kartu readmisijos dalykai aptariami, gražinimo klausimai. Dar svarbus rezultatai - tai susi... bendras pareiškimas dėl partnerystės vandens klausimais ir mes įtrauksim į tą klausimą daugiau suinteresuotų šalių, verslo įmonių, kad būtų aktyviau dirbama su tvariu vandenų valdymu, turiu galvoje Gango upę, kitus Indijos vandenis. Kartu e, sutarėm dėl bendro pareiškimo dėl švarios energetikos ir klimato. Ir tai yra žingsnis įgyvendinant Paryžiaus sustarimą kartu numatomi konkretūs šalių pastab, tai yra žingsniai tam, kad Indija tikrai e, sumažintų iškastinio kūro naudojimą ir emisijas. Dabar e, buvo dar malonu pasakyti, kad pasirašytas susitarimas dėl pirmojo, pirmojo tam tikro žingsnio, turiu galvoje projektą E, didelės vertės. Ir mūsų delegacija dabar ten aktyviai dirbs dėlyje. Kartu pasistumėjom laisvosios priekybos susitarimo klausimais dar dabar e, nėra šiaip jau galimybių atnaujinti dėrybas dėl to, Tačiau abi šalis pareiškė, pakartojo įsipareigojimus, kad tikrai dės pastangas, kad tokios dėrybos vėl bus atnaujintos. Ir dabar klausimas pateiktas ministerijoms, kad tiesiog šios įvertintų padėtį Ir po to e, Kinijoje rugsėjo mėnesį per G, grupės G20 sustikimą vėlgi būtų galima kalbėti šiuo klausimu. Abi pusės sutarė, kad reikia tikrai daugiau lankstumo įveikiant e, esamas kliūtis. Daugiausia buvo diskutuojama terorizmo klausimu nes tai yra pasaulinė grėsmė, buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima pagerinti dvišalį ir daugia šalį bendradarbiavimą, vyko diskusijos Indijos, e, apie e, Indijos kaimynės, Afganistaną, Pakistaną. Ir čia šiame kontekste Afganistanui skirta konferencija labai svarbi, Indija, aišku, prie jos irgi prisidės. Kartu buvo aptarinėjama ir Ukraina tai yra pietinė pietričių kaiminė. Kartu buvo kalbama apie socialinės teisės, lyčių lygybės, nediskriminavimo klausimai, nes nepamirškim, Indija yra didžiausia demokratija pasaulyje. Ir ten, tad čia bendradarbiavimas juos tarp tautiniuose forumuose bus sustiprintas, mes tikimės praktinių rezultatų. Uh, E, ir čia dialogą, turiu galvoje dialogą žmogaus teisų klausimais ir kitas priemonės. Taip, žinau, kad jūsų komiteto nariai e, tiesiog atidžiai stebėjo diskusijas dėl Italijos karinių laivų. Tai jau prasidėjo prieš kelis mėnesius. Tas klausimas atsispindi irgi bendrame pareiškime. Ir tai atspindi e, abiejų šalių poreikius. Be to, tame pareiškime kalbama ir apie Estijos bei Junktinės karalystės saugumo tarnybas. Tie klausimai bus tebe keliami per sustikimus su Indija, o dėl Italijos karinių laivų, tai dabar jau klaus, pirmiausia, arbitražo teismas turės pateikti tam pirmosius rezultatus. Bet buvo išreikštas aiškus pageidavimas gilinti uh, bendradarbiavimą, ryšius, tam, kad tikrai būtų galima pasiekti konkrečių rezultatų, kad būtų galima patenkinti abiejų šalių įmonių poreikius, kad būtų galima įgyvendinti plačią darbo atvarkę. Ir šiame procese Europos parlamento vaidmuo labai svarbus, labai svarbu užtikinti, patikinti tinkamą politinę paramą, užtikrinti, kad nebūtų tiems klausimams teikiamas pakankamas dėmesys. Ir čia vėlgi Indijos ir Europos parlamento, e, parlamento ryšiai svarbus. Indijos parlamento padėtis turėtų būti sustiprinta ir tikimės, kad ES delegacija Indijos klausimais irgi prisidės prie to, kad darbas būtų produktyvesnis ir E, užtikrinamas jo testinumas. Mes tikimės jūsų paramos, tikimės, kad būtent ta partnerystė, jos potencialas e, iš tikrųjų e, bus didinamas. Hey. Uh, yeah, Jeffrey, go. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už Vyganto pasisakymą. Iš tikrųjų, labai gerai, kad šitas susitikimas įvyko, kadangi jo buvo laukiama ketverius metus. Ir buvo, vyko labai ilgos diskusijos prieš tai, tačiau susitikimas pats buvo pakankamai trumpas, buvo uh, tiesiog suorganizuota darbinė vakarienė ir mūsų parlamento pirmininkas taip pat prisijungė prie jos. Prieš šitą aukščiausio lygio susitikimą mes e, turėjome garbė susitikti su daug parlamentarų, balgų parlamentarų, kurie domėjosi Indija ir ministras pirmininkas Modi taip pat buvo tas, su kuriuo kalbėjome 25 minutės prieš jam atvykstant į šį susitikimą. Šio susitikimo metu mes išreiškėme pakankamai daug nuogastavimų, taip pat išsakėme savo nuomonę dėl pažangos E, derintis dėl laisvos prekybos sutarties. Ir mes e, nusivylėme, kad e, pažangos nebuvo pasiekta. Ir ministras pirmininkas Modi pasakė, kad jisai nusiteikęs, kad būtų pasiekta pažanga derintis dėl laisvos prekybos sudarties. Bet to vienas kolega bandė jį išprovokuoti ir pasakyti savo nuomonę apie Junktinės karalystės referendumą. Tiesiog e, jis nepasidavė tai provokacijai dėl laisvos prekybos sutarties. De facto nuo 2013 metų vasaros procesas sustojo. Tiesiog Gaila, kad šitos sutarties esmė nebuvo aptarta arba kaip nors paminėta e, šio sustikimo metu. Aš manyčiau, kad dabar reikėtų numatyti veiksmų planą, kadangi situacija štai kokia viena ir kita pusė kaltina kitą, tačiau pažangos taip ir nepasiekima. Iš tikrųjų, tai yra nuvilintis dalykas, kad nebuvo pasiekta nieko daugiau po vasaros. Dėl parlamento ir Loksava parlamento santykių. Delegacija, mūsų delegacija buvo nuvykusi į Indiją, taip pat parlamento pirmininkas pakvietė parlamento vadovą atvykti į parlamentą ir e, Martinas Šulcas taip pat lankysis e, Indijos parlamente. Taigi santykiai su Indijos parlamentu yra geri. Tačiau apskritai nuvilia mane tai, kad nėra pažangos derintis dėl laisvos prekybos sutarties, kadangi tai yra mūsų pa, santykių su Indija pagrindas. Norėčiau būtent šioje srityje daugiau pažangos. I go now. I was, gave way to the chair. Um, I think, you know, I agree. Um... Aš pritariu Jeffrey mintims dėl laisvos priekybos sutarties. Iš tikrųjų būtų gerai, jeigu būtume pasustumėję į priekį, tačiau svarbiausias dalykas yra, kad po ketverių metų pertraukos šitas aukščiausių lygio sustikimas įvyko Ir strategiškai vertinant ES tai yra labai svarbus susitikimas ir be to gerai, kad artimiausiams penkeriems metams yra numatytas bendarbiavimo planas, pavyzdžiui, migracijoje, aplinkosaugos srityje, kovos su terorizmo srityje numatytas konkrečios priemonės. Galbūt reikėtų platesnio strateginio žvilgsnio į ateitį bendradarbiaujant su Indija, neapsiribojant minėtomis temomis, kadangi Kinija, e, e, Indija gali ekonomiškai pavyti Kiniją ir ją aplenkti. Todėl labai gaila pasakyti kad po šito sutikimo neįvyko jokia spaudos konferencija. Tai neįprastas dalykas, nelabai suprantu, kodėl tai atsitiko. Tačiau abiems svar, pusėms, mano manimu, svarbu kalbėti apie mūsų santykių svarbą, vertę. Mes Europos Sąjungą turime labai gerą atstovybės biurą New Delhi'je ir Indijos matomumas yra netoks didelis Europos Sąjungoje, todėl mes turime tai turėti omenyje. tai, kas Europos investicijų bankas daro, yra gerai, kadangi atidarė savo padalinį, tačiau reikėtų nuveikti daugiau, galvojant apie FB7. Parlamento viena iš iniciatyvų buvo įsteigti EBTS ir tiesiog e, tai leistų verslui atrasti naujų galimybių Indijos ekonomikoje. Dėl 5G bendradarbiavimo susitarimo nebuvo sus, pasiekta daug pažangos, tai Brazilija, Japona, Mienė, Kinija ir Pietų Koreja patenka į šitą bendradarbiavimo formatą. Kitas dalykas, ES skaitmenė darbo atvarkė yra labai perspektyvi. Jeffrey jau minėjo, kad vyko diskusijos apie tai, ką mes galėtume nuveikti daugiau, turint omenyje, kad Indija skaitmeninėje srityje mm, tiesiog mato vieną iš didžiausių savo veiklos prioritetų nelabai supratau, ar yra kokia nors programa dėl tų kitų aukščiausių lygos sutikimų ateityje. Tiesiog ar yra kokia nors idėja, mintis apie tai, kada ir kokie aukščiausių lygos sutikimai vyks. Ponas Pieterle. Ačiū pirmininkė. Nereikia mm, dabar čia kalbėti ilgai ir aš to nedarysiu, nes anksčiau kalbėjau. Kolegos jau viską pasakė, ką reikėjo pasakyti. Buvau šiek tiek sunerimęs dėl nepakankamo mūsų santykių su Indija dinamiškumo, tačiau dabar galiu pasakyti, kad visiškai nurimau tiksliau negaliu pasakyti, kad esu dabar visiškai nurimęs, tačiau e, tikrai tam tikros pažangos pastebiu. Santykius su Indija potencialas yra didžiulis tiek e, kalbant apie santykius su viso Europos Sąjunga, tiek su atskiromis valstybėmis narėmis, kurios nori vystyti bendradarbiavimą, aš tą potencialą išvelgiu jau ne pirmą kartą apie tai kalbu. Ir e, taip pat e, išvelgiu tą potencialą ir Paryžiaus e, aukščiausio lygio sustikimo kontekste. Manau, kad ES gali tikrai prisidėti prie Indijos ekonomikos ekologiškėjimo. Ir Indija taip pat galėtų daugiau veiksmų imtis gyvendinama Paryžiaus konferencijos nutarimus Taigi aš labai palankiai vertinu išgirsta žinia apie tai, kad e, Europos investicijų bankas atidaro savo atstovybę naujame dėlyje. Ir esu labai patenkintas, matydamas, kad vyksta bendradarbiavimas, taip pat tarp mokyklų, taigi tikiuosi, kad ateityje tie tarpusavio santykiai tik tai dar labiau suintensyvės. Ačiū. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofoną. Aš tik norėjau pareikšti paramą poniai Džil, tačiau jau išėjo iš salės. Galbūt ir raštu bus galima nusiųsti atsakymą jos klausimą. Ponas Vygandas galėtų tą padaryti, tačiau kadangi Jos klausimas buvo bendro pobūdžio, tai galėčiau atsakyti jai ir žodžiu. Pirmiausia, mes išgirdome tam tikrą nusivylimą iš pono Van Ordeno lūpų. Ir mes jam pritarėme, nes taip pat norėtume, kad laisvos priekybos sustarimas, darybos dėl jo veiktų pilnomis apsukomis, tačiau praėjus devyneriems metams nuo darybų pradžios ir <clears throat> po trijų metų visiško sąstingio galėjome tas darybas atgaivinti, tiek vyriausias darybininkas iš ES pusės ir tiek nuolatinis atstovas iš Indijos pusės dabar bando įveikti nesutarimus. Politinė valia egzistuoja, tačiau akivaizdu, kad Indija norėtų atsiverti labai atsargiai ir Indija baiminasi greit to priekybos liberalizavimo ir mes e, pasirinkome visą priepinti požiūrį, kuris apriepia tiek investicijas, tiek laisvą priekybą ir turime taip pat nepamiršti ir tam tikrų struktūrinių problemų. Indija suinteresuota tokiu ribotų laisvos priekybos, e, e, ribotų priekybos laisvėjimu ir ribota priptimi, o mes norėtume visą priepiančios laisvos priekybos, taigi turime dabar susitarti, atrasti tą aukso vidurio. Indija siekia visapusiškos prieigos prie mūsų darbo rinkos. Ir dėrybos šiuo metu vyksta, diskusijos vyksta. Aš esu nusiteikęs uh, apdariai optimistiškai. Manau, kad prireiks šiek tiek daugiau laiko, tačiau galbūt iki kito didžiojo dvidešimtuko susitikimo arba per jį mes išgirsime signalų apie pagreitėjusias darybas. Ministrai ir aukščiausi pareigūnai dabar ieško tinkamiausių susitarimo formuluočių. Jūs esate teisūs, potencialas bendarbiavimo yra didžiulis, šalis vystosi labai greitai, jos ekonomika vystosi greitai. Todėl mums atsivertų nemažos naujos rinkos galimybės. Reaguojant į ponios Džil komentarą, spaudos konferencija nebuvo surinkta dėl to, kad e, Indijos e, darybininkai Indijos pusė nenorėjo, kad būtų užduodami klausimai spados konferencijos metu, nes e, jų e, vizito tvarkaraštis buvo pakankamai apkrautas ir reikėjo sustikti taip pat ir su Belgijos atstovais, e, su tevinainių bendruomenė ir vykti taip pat dalyvauti į Vašingtoną, į brandolinio saugumo aukščiausio lygio sustikimo, todėl mes nesugebėjome sustarti ir spados konferencija nebuvo surinkta. Nu, žinoma, reikia skatinti taip pat ir viešuosius ryšius žinomumą tiek Indijos Europos Sąjungoje, tiek atvirkščiai. Mes pasirinkome kitas metodikas, ne spaudos konferencija. Nina Žil minėjo atitinkamo centro veiklą, kuris e, daugiausiai užsijima vandens, vandens išteklių valdymą. E, tai šis centras tikrai nebus uždarytas, aišku, praėjus kažkiek laiko po projekto įgyvendinimo ES įvertina to projekto tvarumą ir sąlygas, pagal kurias arba į kurias atsižvelgiant galima arba reikia ir nereikia toliau teikti paramą finansinį Europos investicijų bankas šiuo metu investuoja 1,3 milijardų eurų į metro projektą, taip pat kiti projektai e, šiuo metu yra numatyti, kurių vertė siekia 1,7 milijardų eurų. Tokių projektų turėtų tik daugėti atidarius atstovybę. E, Džiugu buvo girdėti iš pono Pieterlės mintis apie tai, kad jis anksčiau buvo nusivylęs dėl to, kad mes neišnaudojame savo potencialų, tačiau šiuo metu mes tikrai įgavome pagreitį, perėmėme iniciatyvą ir egzistuoja politinė valia Tas bendradarbiavimas tikrai nėra lengvas, kaip ir tarpusavio santykiai, tačiau jis atveria vis daugiau naujų galimybių, žmonės tą pradeda aiškiau suvokti. Manau, kad <clears throat> dabar patvirtinę naują darbo atvarkę galėsime pasiekti geresnių rezultatų. Ir e, aš tai laikyčiau tam tikrų išbandymų susijusių su politinė valia, taip pat ypač Indijos pusėje, siekiant pašalinti biurokratinės kliūtis, mes esame nusiteikę šį bendradarbiavimą paversti sėkmingu ir tikiuosi, kad po pusės metų mes sugebėsime jums pristatyti nemažai sėkmingai įgyvendintų projektų. Ačiū. Ačiū, kas dar norėtų kalbėti. Niekas nenori. Taigi manau, kad galiu pritarti mūsų trims kalbėtojams dėl to, kad Indijai mes turėtume savo darbo atvarkėje skirti didesnį dėmesį dėl politinių ir ekonominių priežasčių, kai matau, kad Kinė vis dar turi tapti demokratinė valstybė, kurioje būtų vadovaujamasi teisės viršinybės principų, tai Indijos privalumas yra tas, kad ji tokia jau yra. Todėl manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje Indijos potencialas yra toks pats kaip ir Kinijos ir neturėtume vėluoti juo pasinaudoti. Todėl norėčiau Jūs paraginti, padėti mums Indiją savo darbo tvarkę įrašyti pačiame viršuje. Ačiū, posėdis dabar baigtas, sustiksime 15 val.